maisto produktų atsargas. Mes e, sumažinsime išmetamo maisto kiekius ir tą sąskaitą pamėginsime šiek tiek padinti maisto atsargas, prieinamas skudėsiams gyventojų sluoksniams. Ačiū, ponia komisarė. Gauti keturi rezoliucijų projektai. Balsuosime šiandien 12 val. Diskusijas šio darbo atvarkės klausimų baigiame. Dabar pagal darbo atvarkę pono DAF pranešimas akto dėl Europos parlamento narių rinkimų E, dalinis keitimas. Ir žodis e, ponui pranešėjai DAF penkios minutės. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau apibendrinti esminės reformų paketo dalis tam, kam buvo pritarta komitete. Mes siūlome e, rinkimų datą perkelti iš birželio į gegužę, siekiant paspartinti naujos komisijos rinkimus. Siekiame e, nustatyti virš valstybinę tvarką, taikytina parlamento narių privilegijoms ir imunitetams. Taip pat siekėme pradėti dialogą su taryba dėl vietų perskirstimo. Tikiuosi, kad e, bus vadovaujamasi matematinė formulė, dėl kurios dar turi būti susitarta. Taip pat kviečiame komisiją pateikti naujų pasiūlymų, kurie užtikrintų galimybės piliečiams e, balsuoti, nesvarbu, kur jie gyventų. Vienas esminių pasiūlymų sulaukiusių didžiausių prieštaravimų yra būtent 25 e, parlamento narius rinkti virš nacionalinėje rinkimų apygardoje. jie būtų rinkami pagal atskirą sąrašą, kurį sudarytų europinės partijos. Pasiūlymo tikslas reformuoti rinkimus į Europos parlamentą, suteikiant partijoms pagrindinį vaidmenį rinkiminėje kampanijoje. Ta padarysime iškeldami ir pabrėždami rinkimų europinį lygį. Manau, kad visai įmanoma, kad e, asmuo pakeisantis pono Barozo komisijos pirmininko poste bus vienas iš šio virš nacionalinio sąrašo narių. Atėjo laikas sustiprinti Europinės politinės partijas. Šiuo metu, kai dauguma nacionalinių partijų rodo, kad nesugeba ar nenori netgi tęsti europinius integracijos procesus demokratiškai ir efektyviai, turi būti suvokta, kad Ne visi taip mano, kai kurie žmonės kalba, kad gal nelaikas tokiems radikaliems pasiūlymams. Tačiau, kadangi ateis tas laikas, ar apskritai politikoje kam nors ateina tinkamas laikas. Abejojama parlamento politiniu nedėkimumu. Argi tai nepakankama priežastis veikti? Ar sukurta nauja ekonominė valdysena nėra tinkamas metas sukurti demokratiškesnę Europą? Tiesą sakant, abejoju, ar protestuotojai Sintalmos aikštėje protestuotų, jeigu jiems būtų suteikta galimybė balsuoti už du sąrašus - nacionalinį ir europinį. Kai kurie nerimauja dėl būtinybės keisti pirminius teisės aktus. Bet e, sutarties pakeitimas būtų tikrai nežymus ir, jo, ir jis neišvengiamas įstojus e, Kroatijai. Tai padėtų Mm, pakeisti esamą e, situaciją, kai dabartinė parlamento sudėtis kertasi su sutartėje tvirtintų mažėjančio proporcingumo principu. Ir dar viena mintis, jeigu leisite, kritikuojama, kad būtų dviejų lygių parlamentarai tie tos europinės žvaigždės ir pilkos pelytės išrinktos pagal nacionalinius sąrašus. Bet sutartis aiškiai sako, mes visi atstovaujame Europos piliečius ir būtent šiuo principu turime vadovautis vykdant parlamento reformą ir įgyvendinant Lisabonos sutartį, verčiant ją demokratinę ir politinę realybę. Ačiū. Ačiū ponė Daf. Ar e, sutinkate atsakyti pono Fox klausimą? Prašom. Ačiū pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą ponui Daf. Dėl priežasties, dėl kurios buvo atidėtas balsavimas dėl jo pranešimų, dėl to, kad jo grupė ir socialistai e, nesutarė, kitos, e, kitos politinės grupės rodo mažiau entuzijazmo ir akivaizdu, kad e, dauguma nepasisako už transnacionalinį sąrašą ir Europos rinkiminę apygardą. Ar nebūtumėt linkęs atsisakyti šitos pranešimo dalies ir palikti tik tai kuklesnės pranešimo dalis? Ponas e, Foksas tiesiog kitaip e, e, vertina tai, kokia padėtis, kalbant apie nuomonės mūsų frakcijose, iš tiesų, jei kalbėtumėm apie rinkimų reformą, nariai parlamento tai laiko jautriu klausimu, nepatogiu klausimu. Iš ties, manau, kad e, komitetas e, turėtų įsiklausyti į nerimą, įsiklausyti į klausimus keliamus frakcijose ir turėtų pagalvoti, ar nebūtų galima e, pakoreguoti pasiūlymą, patobulinti jį, kad būtų didesnis pritarimas pranešimo. Tačiau turėčiau labai aiškiai pasakyti, kad pranešėjas laikysis transnacionalinių sąrašų principo. Ačiū ponui pranešėjui, dabar komisijos vardu vėl ponė komisarė Damanakė, prašau. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu pacituodama. Žvelgdama į priekį, komisija patvirtina, kad ES būtų labai naudinga, jei Europos parlamento narių e, skaičius e, būtų renkamas iš europinių sąrašų na, teikiamų visiems ES rinkėjams. Tai yra ištrauka, ne iš e, pranešimo teikiamo jums šiandien jūsų pranešėjo Andrew Duff. Tai citata iš komunikato, kurį pateikė komisija dar antraisiais metais. Taigi komisija ir toliau mano, kad europiniai sąrašai galėtų būti naudingi siekiant stiprinti Europinio, Europos parlamento rinkimų transnacionalinę e, dimenciją. Dabar poro žodžio apie pono Andrew Duff pranešimą. Visų pirma, norėčiau pažymėti, kad Pranešėjas du, įdėjo daug asmeninių pas, pastangų, ačiū jam uh, už tai. Uh, buvo siekta platus parlamento pritarimo tokiu sudėtingu klausimu ir pranešimo na, esmė uh, tai uh, europinė apygarda kurie būtų renkami 25 nariai. Žinau, kad yra narių parlamente, kurie prieš tokius sąrašus, tačiau manyčiau, kad tai nebloga mintis. Uh, Vis dėlto tai nebūtų lengva įgyvendinti ir kaip tik tai čia išsakysiu komisijos nuogastavimus. Visų pirma, nesu tikra, kad mūsų e, bendrapiliečiai supras poreikį didinti Europos parlamento narių skaičių. Toks buvo ir, e, konvent, tokia buvo ir konvento išvada. Uh, daugiau negu 750 narių asamblėje galėtų, uh, sudėt, galėtų veikti labai uh, sudėtingai, tai galėtų būti sunku, bet to tai pareikalautų sutarties pakeitimu, uh, išskyrus tą atveju, jeigu 25 e, nariai, narių, e, tas narių skaičius renkamas pagal transnacionalinį sąrašą būtų bendro skaičiaus dalis. Ir e, pranešėjas jau dabar yra pateikęs pakeitimų, kad liktų atviros duris tam išspręsti Antra, tarp valstybių narių buvo labai sunku e, susitarti dėl narių skaičiaus, tai iš tiesų e, būtų e, labai sunku įsivaizduoti, kaip tokias diskusijas būtų galima atnaujinti dabar, tačiau tokios diskusijos būtų esminės svarbos, jeigu jeigu iš tiesų 25 numary, numatyti nariai patektų į bendrą skaičių. Ketvirta. Uh, Be to, siūlomos reformos pagrindinius elementus turėtų ratifikuoti visos valstybės narės, kai kuriuose valstybėse narėse tai galėtų reikšti netgi referendumą. Ar esam pasirengę e, tai rizikai, kad bus nubalsuota ir pasakyta ne referendume? Turint e, galvoje e, kad e, vykdomos ekonominio taupimo priemonės ir iš tiesų parlamentinio ratifikavimo e, procesai, tai nėra kažkas tai savaime suprantama, kad tam bus pritarta bet kokiu atveju. Sutartis reikalauja, kad e, Europos vadovų taryba vien balsiai patvirtintų tą sprendimą. Taigi akivaizdu, kad jūsų asamblėje turi iniciatyvos teisę šio klausimo. Ir komisija čia oficialaus vaidmens, oficialios funkcijos ne, netlieka. Ir e, tikiuosi, kad laiku pateiksite savo pasiūlymą Europos vadovų e, tarybai, kad būtų galima e, priimti laikų sprendimą dar prieš 14 metų pavasario rinkimus. Be to, Dar numatyta e, yra institucija, kurie vertintų rezultatus, taip pat e, yra numatytos priemonės, siekiant užkirsti kelią dvigumam balsavimui. E, daugelis iš tų priemonių atrodytų reikalingos ir tai būtų gyveninta patvirtinus peržiūrėtą rinkimų aktą. Ir iš tiesų valstybėm narėm gali prireikti nemažai uh, laiko susitarti, tai greičiausiai tai bus įmanoma e, pasiekti ne anksčiau, kaip po 19 metų e, rinkimams. Ir e, dėl to komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl dabartinės informacijos mainų sistemos, kad būtų paragintas arba skatintas piliečių dalyvavimas rinkimuose. Komisija yra įsipareigojusi tai padaryti, tačiau žinote, kad jūsų pasiūlymas buvo užblokuotas taryboje nuo šeštųjų metų, kadangi, kaip žinote, valstybės narės negalėjo vienbalsiai sutarti ir patvirtinti šitą pasiūlymą. Dar vienas prašymas komisijai teikiamas yra susijęs su statistika. Norite turėti geresnės galimybės e, palyginti duomenis teikiamus valstybių narių ir šiuo klausimu galėčiau paskelbti, kad komisijos tarnybos dabar uh, rengia pasiūlymo projektą, kurį netrukus pateiks. Pranešime dar yra nemažai klausimų, gali būti tikri, kad komisija pritars tokiems principams kaip geresnis moterų atstovavimas, mažumų kandidato atstovavimas ar e, demokratinių taisyklių laikymasis renkantis kandidatus. Komisija taip pat remia minti e, renkti rinkimus gegužį, o ne birželį. Taigi, gerbiama pirmininkė, turbūt e, suprat, e, suprantate, kad pranešimas susijęs su konstituciniais klausimais, tai, ne, tai nėra vien tik tai teisėkuros dalykai. Ir galėčiau tik tai pasakyti, kad komisija jau dabar yra pasirengusi 14 e, rinkimams, atsižvelgiant į procedūros pakeitimus ir, kaip sakiau anksčiau, koks būtų kelias į priekį. Uh, Tai e, kad direktyvo 93.109 e, būtų atsižvelgta į mūsų šios dienos e, diskusiją, siekiant paskatinti gyventojus aktyviau dalyvauti rinkimuose ir siekiant išvengti dvigubo balsavimo. Kalbant apie statistiką, komisija jau dabar rengia pasiūlymą siekiant užtikrinti didesnį duomenų nuseklumo palyginamumą ir e, galiausiai prieš tris mėnesius vicepirmininkas Šepčiovičius pažadėjo jums peržiūrėti jūsų klausimą, siekiant nustatyti specialų statusą politiniams partijoms europinių lygmenių. Tai komisija dabar kaip tik tai e, nagrinėja esminius Janako pranešimo elementus. Komisija yra atvira ir artimiausioje ateityje pateiks savo nuomonę. Ačiū uždėmesi, atsiprašau pirmininkė, kad kad taip ilgai kalbėjau. Ačiū, ponė komisarė. Ačiū taip pat, kad komisija tikrai visuomet atsižvelgia į tai, kad mūsų laikas yra ribotas. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu ir pirmasis APP frakcijos vardu, Polas Šioplin, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū komisariu už labai aišku komisijos pozicijos išdėstymą. Aš ypač noriu padėkoti Andrew Duff. E, mes tikrai labai šauniai bendradarbiavome, dirbdami, kurdami šią, šį pranešimą. Vienas iš aspektų su, su e, uh, tiesioginiais EPA rinkimais yra ypatingas iššūkis. Panašu, kad uh, paneuropiniam sąrašui, paneuropinio sąrašo idėjai, kuris turėtų sustiprinti europinį identitetą, yra didžiulis pasipriešinimas. Man atrodo, kad reikėtų išsameu ištirti, kodėl taip stipriai priešinamasi. Šiaip ar taip, juk parlamento dauguma palaiko Europinės integracijos idėją. Tuo tarpu paneuropinis sąrašas, kuris ilgi būtų vienas žingsnis link tokios integracijos, daugelį atrodo neprimtinas. Man sudaro įspūdis, kad e, šios sąrašo idėja neprimtina pirmiausiai tiem, kas uh, trumpalaikę perspektyvą e, vertina kaip svarbesnį negu ilgalaikę perspektyvą. Taip, trumpalaikė perspektyva iš tikrųjų Europos ateitis nėra visiškai aiški, e, krizės sprendimo instrumentai vis dar rengiami, daug kas yra neaišku. Taigi tie, kas galvoja apie trumpalaikę perspektyvą, gali pasakyti, kad na, iš tikrųjų dabar nemetas eksperimentuoti su to paneuropiniu sąrašu. Tačiau e, kitos pozicijos argumentai yra tvirtesni, kad ir kokios formas krizės sprendimas e, įgautų, vis tiek reikės daugiau integracijos, o ne mažiau. Reikės daugiau kompetencijos ir galiojimų perduoti Europos Sąjungai. Šitie įgaliojimų srautai e, vėlgi reikalaus, kad e, visą tai būtų atstovaujama ir atstovavimas turės būti bent europinėme ligmenyje. Dėl to mes ir kalbame apie paneuropinį sąrašą, kad būtų e, atstovaujama Europos piliečiams. Ir manau, kad visi kiti argumentai yra tušti ir trumparegiški. Ačiū. Socialistų demokratų frakcijos vardu panas Galtieri. Dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė. Socialistų demokratų frakcija laikosi nuomonės, kad E, tikro europinio e, atstovavimo sukūrimas yra būtinai neišvengiama priemonė, jeigu mes norime ateities spręsti didesnius iššūkius, kurios e, jis mums atneš. Ir tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, ypatingai, jeigu būtų laikomasi principo, kurį ponas Daf jau paminėjo, ir kuris reikalotų, kad Europos parlamentas E, Europos parlamente e, piliečiams atstovavome tiesiogiai, europinį lygmenį. Tačiau be to yra ir kitų inovacijų pagal savo nutartį ir nepaisant e, kasdienės realybės, kuri mums vėlgi visai iškiau demonstruoja, kaip svarbu toliau eiti link europinio integravimuose. Europos identiteto klausimas toli kažkaip nėra įspręstas. Daugelis politinių partijų e, kol kas kalba pernelik siaurai dažniausiai apie savo nacionalinius reikalus ir e, labai dažnai per EP rinkimus e, iš esmės mes stebime tiesiog nacionalinių debatų testinumą kiekvienoje iš valstybių narių. Taigi kalbame apie Europos rinkimų statymo reformą, E, nustatant bendruosius principus, tai prisidėtų prie mūsų e, politikos e, europizavimo. Ir kolegos socialistai ir demokratai supranta, kad tai yra daug problemų, tačiau vis dėlto komitete mes palaikėme šį pasiūlymą. Kita vertus, mes taip pat um, pritarėme minčiai ir gražinti E, komisijai persvarstyti šį dokumentą, kadangi reikia labai platus pritarimo, jeigu norime, kad šitokia reforma įvyktų. Tačiau šiaip taip labai svarbu, kad Europinė parlamento rinkimai gytų daugiau transnacionalinį pobūdį. Ačiū toliau. Alde frakcijos vardu. Pantai. Ačiū, Andriu. Frakcijos vardu aš norėčiau tau padėkoti už tą ilgametį darbą, už tą sunku darbą ties šiuo projektu. Mes visi žinome, vieną dieną turėsime e, ten atsidurti. Tu sakai, kad dabar yra tinkamas e, laikas. E, tu sakai, kad būtent rugsėjai reikės balsuoti dėl pranešimo ir puikiai suvokame, kad nuo to mm, balsavimo iki jo įgyvendinimo praeis metai, jeigu ne dešimtmečiai. Na, aš nežinau, ar mums pakaks net tiek laiko. Aš tikrai norėčiau, kad e, man dar e, čia dirbant ir kandidatuojant galėčiau dirbti ir m, mm, būti išrenkama į Europos parlamentą, kuris būtų teisėtas pagal e, europinį sąrašą, kad kiekvieno europiečio balsas būtų vienodai svarbus. Todėl reiktų gal pagalvoti apie kompromisą, pagalvoti apie mažasias valstybės, gal reiktų virš nacionalinio sąrašą iš, padidinti iki 10 procentų. Mūsų pirmininkas Verhofstadas apie tai, kiek pokštaudamas e, pasisakė, mano laikas baigėsi, todėl e, baigiu savo pasisakymą. Kolegė, ar sutinkate atsakyti ponos Janovič e, klausimą? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. JAV yra federalinė valstybė o Europos federalistai svajoja apie Amerikos modelį Europoje. E, pirmininkė, gal užduokite klausimą. Jūs e, turite teisę užduoti klausimą, o ne pateikti pareiškimą. Pone pirmininkė, tą ir ketinu daryti. Šioje situacijoje mums reikia būti ne federalistais būti, bet realistais. Pone pirmininkė, mėlynoji kortelė nėra būdas pasisakyti. Jūs prašėte žodį pagal spontaniškas diskusijas, tačiau dėl tokio jūsų elgesio greičiausia aš jums nesuteiksiu žodį per spontaniškas diskusijas, nes jūs klausimą neuždavėte, jūs tik pasisakėte. Dabar žodis ponui Fox, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagrindinis pono DAF pranešimo punktas yra papildomų 25 parlamento vietų sukūrimas. Aš manau, kad europinė apylinkė yra klaidingas sprendimas, kam jie būtų atskaitingi. Aš abejoju, ar piliečiams šie naujieji parlamentarai būtų atskaitingi tik europinėms partijoms, kurie, kurie įtraukia juos į sąrašą. Ir būtų atskaitingi tik partijos hierarchijai, nomenklatūrai, bet ne piliečiams. Akivaizdu, kad šis pasiūlymas dar labiau padidins susiskaldimą ir atstumą tarp piliečių ir politikų Bruselėje bei Strasbūre. Papildomi 25 politikai atstovaujantis e, tariamai visą Europą ir kainuos daugiau ir naudos iš jų bus mažiau tuo metu, kai kalbame apie kovą su klimato kaita, ar reikia, kad dar papildomi 25 parlamentarai važinėtų po savo milžinišką rinkiminę apygardą? Tai nepakavama našta mūsų rinkėjimams. Kaipgi taupumo metu mes galime pateisinti papildomus milijonus eurų, kuriuos norime skirti šiems parlamentarams ir jų e, padėjėjams. Ponas Daf nori ir Europinės rinkimų komisijos, kuri prižiūrėtų rinkimus, ar buvo vertinta, kiek tai kainuos. Žinome, kad ne. Nacionalinės valstybės kontroliuoja rinkimų procesus ir tas turi išlikti. Vienintelė nauda, mm, kurią gaus Europa, yra tai, kad tai kainuos daugiau ir e, iš to pasipelnys tik europinės partijos. Turime apie tai pamastyti. DAF pranešimas yra nedemokratiškas ir brangus. Jis pakerta uh, valstybių savrankiškumą ir mano frakcija balsuos prieš jį. Turime tris žydrasias korteles, ar atsakysite visus tris klausimus, kolegos 30 sekundžių kiekvienam klausimui. Pone Sinclair pirmoji. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Ačiū pirmininkė. Uh, gerbiamas Fox, iš esmės pritariu viskam, ką sakėte. Ar jūs sutiktumėt su manim? Uh, Komisija minėjo, kad e, galėtų būti tam tikra europinė e, tarnyba, kuri galėtų koordinuoti tos rinkimus. Ir e, ta, tai būtų pavojus, kad įvestų Europos federalinę valstybę. Ir galėtumėt patvirtinti, kad jūsų partija Junktinėje karalystėje blokuotų tokį balsavimą. Ačiū, toliau panašmitas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, ponė Foksai. Na, aš balsavau už 25 papildomus narius. E, ir, e, tarkim, ir jūs išrinktas esat, kam jūs atsakingas esate, už, už jūs kažkas irgi balsavo. Ačiū, toliau ponas Jondas. Ačiū, ponė e, Fox. Aš e, supratau iš jūsų pasisakymo, kad e, pagal europinį sąrašą bus galima rinkti tik tai partijų parinktus kandidatus ir kad jiem reikės licenzijos iš partijos, kad dalyvautų. Ar jūs taip, tą turėjote omenyje? Pone Foks, trumpai atsakykite. Ačiū. Atsakydamas poniai Sinclair, vienareikmiškai galėčiau pasakyti, taip, konservatorių partija bloko šitą pasiūlymą. Panu Išmintui galėčiau atsakyti, manau, kad e, reikia sistemos, pagal kurią būtų galima atsikratyti parlamentaro, kuris nepatinka. Pavyzdžiui, e, piet, pietričio Anglijoje mane rinkėjai e, renka, bet mano partija gali mane atšaukti, o pagal šią sistemą nebūtų galima tai padaryti. Man atrodo, kad šita sistema Europos piliečiams visiškai neaktuali, nesusijusi su tai, kas jiems rūpi. O kas man rūpi, kad kiekviena valstybė narė galėtų nustatyti sistemą, pagal kurią būtų e, renkami nariai į Europos parlamentą. Ačiū. Toliau e, ponas Hefneris žaliųjų vardu 2,5 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos Europai, reikia novatoriškų minčių, kurios padėtų judėti į priekį. Mums reikia minčių, kurios padėtų sukurti europinę demokratiją ir demokratiją Europoje. Kol kas piliečių įtaka europinė politika yra pernelik maža. Mums reikia europinių diskusijų apie europinės temas. Piliečiai turi teisę e, pasirinkti. Jie balsuoja, todėl mums reikia europinio sąrašą, europinio referendumo dėl rinkimų teisės e, reformos. Kol kas Euro rinkimai Europos parlamentą vyksta pagal nacionalinį principą su nacionaliniais sąrašais ir su mm, nacionalinėmis problemomis. Tai yra piknaudžiavimas Europą. Rinkimai turi tapti europietiškesniais. Pono Dav pasiūlymas to ir siekia. Tiek tiesioginis, tiek netiesioginis šio pranešimo poveikis e, privers partijas kalbėti apie Europos reikalus bei numinat nominuoti kandidatus būtent į Europos parlamentą. Tikrai žmonės turi teisę rinktis šalia nacionalinio kandidato ir kandidatą iš Europos partijos. Tai pratėse mūsų darbus ir pabrėžė tų darbų svarbą. Džiugu, kad tokios ar šios diskusijos vyksta. Taigi, kągi mes čia atstovaujame? Ar e, nacionalinė valstybė ir tik jos piliečius, ar mes atstovaujame bendrą europinį interesą, visus ES piliečius. Sakyčiau, svarbu tiek vieną, tiek kitą. Tas pats aktualu ir mūsų piliečiui, kad per rinkimus Europos parlamentą būtų diskutuojama tiek apie nacionalinės, tiek apie europinės temas. Laukiu tos dienos, kai e, rinkėjas galės balsuoti ir už nacionalinį, ir už europinį sąrašą. Beje, žalieji yra tikrai šio požiūrį unikali partija, nes mes vieninteliai turėjome europinį kandidatą ir europinę programą. To mums reikia atsižvelgiant į šiandienos realybę. Jeigu mes vieną dieną regėsime, kaip Britai balsuoja už prancūzą, arba prancūzai už Britą, tai suvoksime, kad Europa iš tiesų yra sukurta. Ačiū dabar GUO e NGL frakcijos vardu, ponas Zondekart. Viena minutė. Er Ačiū, ponė pirmininkė. Kasgi ta demokratija? Ar tai teisė balsuoti? E, tikroji demokratija reiškia ir demokratinės procedūras. Ir demokratija yra tai, kas vyksta tarp rinkimų. Ar tie 25 nauji nariai sustiprins tai, kas vyksta tarp rinkimų, ar sustiprins ryšį su rinkėjais? Manyčiau, kad taip, manyčiau, kad tai yra naudinga rinkėjams. Kalbama apie didžiasias šalis. Europinėme sąraše sunku įsivaizduoti, e, kad pirmų numerių jame bus suomis ar kiprietis, greičiausia bus vokietis, prancūzas ar italas. Aš manyčiau, kad vis dėlto mm, abejonių dėl demokratijos išlieka ir dėl to mes jo pasiūlymų paremti negalime. Ačiū dabar FD frakcijos vardu ponas Enijų. Ponas Lainen nori užduoti klausimą, tačiau pasakysiu, mėly kolegos, kyla e, sekundėlę, ponė Egnio, mums, mus pradeda spausti laikas. Taigi vienintelis klausimas, e, o po to jau tikrai reiks e, tęsti diskusijas pagal planą. Pone pirmininkė, aš siūlau, kad, kad kiekvienas gautų po vieną klausimą, o ne tris, jeigu bus norinčių paklausti. Kolegos noriu paklausti, taigi 25 narių sąrašas, tai be abejo nepamirškime, kad jie bus iš 25 e, valstybių ir čia laimės daugiausiai mažos valstybės narės, o ne didelės. Ir būtent jos daugiausia laimės. Ar pritartumėte tokiai minčiai? Pone Sondergaard, prašom. Ne, tikrai nepritarčiau, kadangi esmė tokia. Bus sukurtas europinis sąrašas ir iš kur mes gausime kandidatų į tą sąrašą? Na, manau, iš Vokietijos, ras, Vokietijoje rasime ir už, už ką balsuos mm, Maltos pilietis, už ką balsuos Kiprietis, už ką balsuos Vokietis. Tai tai yra tiesiog papildomas būdas e, dar diskriminuoti mažasias valstybės. Pone Egniu, dabar žodės Jums pusantros minutės. Na, turbūt e, įdomiausia šio pranešimo dalis yra puikus, e, puikios formuotės, kas rodo, kad e, dalyvavimas Europos rinkimuose sumažėjo nuo 60 procentų iki 40 procentų. Koks nusabus pasiekimas? Žmonės paprasčiausiai aiškiai parodė, kad jiem nepatinka pats europinis projektas. Ir žod e, reaguodami į žmonių nuomonę, jūs dabar siūlote kaip tik tai daugiau Europos, dar brangų ir grozišką papildomą 25 parlamentarų sprendimą, užimančių, taip sakant, super vietas, super sėdinės. Kodėl kam nors piliečiui Europoje, kam nors piliečiui Europoje turėtų tai rūpėti? E, dabar, kai žmonės iš tikrųjų atsiduria tikrame skurde, E, susiduria su taupimo priemonių pasiekmėmis ir panašiai, staiga jiems sakomas pasakėlės, kokia ta Europa nuostabi. Ir e, ekonominių migrantų e, minios plūsta, e, ypatingai turtingas į šiaurės šalis. Ir e, šalis bando gintis nuo šito e, antplūdžio, vėl kurdamos sienas, muitinius patikrinimus ir panašiai. Taigi šitą visą pasaką apie nuostabius Europos rūmus žlunga. E, žmonės pradeda pagėdėti mažiau Europos, o jūsų atsakymas yra siūlome jiems dar daugiau Europos. Kągi, toliau neprisijungusių frakcijos vardu. Mas, kavačiu. E, dar pranešime e, kalbama, kad kai kalbam apie tą problemą, kad e, Europos piliečiams atrodo Europos institucijų e, darbas nelabai rūpi. Tačiau e, iš esmės jūs norite dar labiau padinti šitą chaosą. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu rinkimų proceso, rinkimų schemos. Kaip dėl parlamento biudžeto, vėlgi, čia bus irgi papildomų problemų. Mes turime beveik liberalių pozicijų, mes turime valstybių narių atstovavimą, dabar jūs norite pakeisti viską dar labiau, norite pakeisti rinkimų sistemą ir jūs jau kalbate apie 2014 metus ir panašiai. Aš manau, kad labai sunku bus tokiu būdu organizuoti atimiausius Europos parlamento rinkimus. Pranešime kalbam apie esamą padėtį e, valstybės narse. Sakote, kad tos situacijos keis nereikėtų, tačiau reikėtų pridėti transnacionalinį sąrašą. Taigi būtų išplėstas bendras elektorato sąrašas. E, ir e, Europos piliečių, kurie vis mažiau ir mažiau aktyviai dalyvauja rinkimuose, nes jie nemato prasmės dabar jūs juos dar raginate balsuoti apie išorubinį sąrašą. Negi jūs rimtai manote, kad, pavyzdžiui, vengrų balsuotojų ar, ar, ar vokiečių ar britų e, rinkėjų kokie nors kandidatai, kurie yra suomiai ar ispanai, kurie visai nepažįsta, jie iš tikrųjų kiek nors rūpės. Ar jūs tikrai galite tikėti, rimtai galite galvoti, kad visose 27 valstybėse narėse pavyks organizuoti plačią rinkimų kampaniją ir pristatyti visus kandidatus? Ačiū. Toliau panas Mendes Davygo. Dvi minutės. Labai ačiū pirmininkė. Lisabonos sutartis. Europos parlamentui suteikė įgaliojimus keisti rinkimų statymą ir dėl to mes Turime tai padaryti. Mes taip pat turime tai padaryti todėl, kad netrukus e, parlamente teks perskirstyti vietas, kada į ES įstos Kroatija. Ir dėl to noriu padėkoti ponė Daf už puikiai atliktą darbą. E, Dabartinis rinkimų statymas e, buvo sukurtas 1976 metais, praėjo labai jau daug laiko, pasikeitė realybė ir reikia šį statymą keisti. Taigi dabar daugiausiai diskusijų sukasi apie tą paneuropinį sąrašą. E, aš jį taip vadinu, kadangi mano frakcija pateikė pakeitimą, prie kurio esame labai prisirišę. E, norime e, pagerbti atminim pono Hattenbergo, kuris pirmą sykį paminėjo šį sąrašą, kurio dabar nebėra gyvųjų tarpę. Daugelis skeptiškai žiūri į šią idėją, atrodo, kad jinai yra dar nepribrendusi per anksti, tačiau vėlgi, jeigu mes grįžtumėm prie istorinių faktų, šeštajame dešimtmetyje, e, kai Adenaueris ir kiti Europos krikštatėviai planavo apskaitai Europos bendrijų sudėti e, Europos bendrijų idėją, e, tuomet šios idėjos buvo dar radikalesnės, dar naujesnės ir e, tikrai buvo galima visada argumentuoti, kad yra dar per anksti, kad žmonės dar nepribrendo. Tačiau konservatoriai amžinai e, laikosi konservatyvos pozicijos, jam viskas atrodo per daug anksti, per daug netikėta ir panašiai. Taip niekur nepajudėsime. E, mes turime e, kelti svajones, kelti kažkokius tai idealus ir paskui įgyvendinti. E, E, šiuos idealus. E, Transeuropinis sąrašas yra viena iš tokių svajonių, viena iš tokių na, poetinių minčių ir mes turime pamėginti ją realizuoti. O Valerija yra sakęs, kad svajonės pačios nepasibaigė, jos tiesiog e, apleidžiamos. Taigi, jau kad jeigu mes atsitrauksime nuo savo idėjos, tai mes ją taip ir apleisime. Ačiū, Nygo. Pane Beneva, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas yra esminė organizacija e, Europos Sąjungos, Sąjungos mechanizme ir darybų metu e, mes e, gyvename reikalavimus, kuris jie su vieningu rinkimų aktu. Ir Daugelį problemų, kurios buvo iškilusios, pavyko sėkmingai sprendti. E, e, rinkimų proceso pradžioje daugelis klausimų atrodė e, sudėtingi, tačiau, kaip anksčiau kalbės asmo sakė, vėlgi mes turime stengtis spręs problemas, o ne nusigręžti nuo jų. Lisabono sutartis įsigaliojo ir išplėtė mūsų kompetencijas, mūsų galiojimus, todėl mums reikia naujos rinkimų sistemos, kuri uh, E, turėtų suteikti Europos parlamento naujus įgaliojimus ir naują vaidmenį. Na ir galų gale e, labai svarbu, kad Europos parlamento struktūra būtų paprastesnė ir patrauklesnė rinkėjams. Ačiū toliau. Panas Jėtemakė. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegui Andrew Duff. Deja, vis dėlto turiu pasakyti, kad pranešime yra dalių, kurioms sunku pritarti. Dvidešimt penki papildomi mandatai narių renkamų pagal virš nacionalinį europinį sąrašą. Parlamente ir tai pakankamai daug e, narių, nereikia didinti jo skaičiaus, reikia dirbti veiksmingiau, efektyviau. Man atrodo, kad tai bandymas didžiųjų valstybių narių daryti perversmą. Manau, kad Europos parlamento darbo esminė e, dalis yra tiesėti pažadus rinkėjams. O dabar atrodo, kad e, norima e, sukurti 25 papildomus mandatus, kad tie e, nariai tą patį turėtų daryti, bet tai neįmanoma yra. E, ES plečiasi, kai bus galima aplankyti visas valstybės narės porą kartų per metus ir dažniau. Tad norėčiau pasakyti tik tiek. Galima ir kitaip įtraukti europinius klausimus į Europos parlamento rinkimų kampanijas. Nacionalinėse kampanijose e, labai e, dažnai kalbama apie daug, daug, daug ką, europinius klausimus, nacionaliniai klausimai būna nusimami į, į, e, į šalį. Ačiū, ponas Kažušnikas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, gerbiam komisijos narė, kolegos. Uh, Nu, e, kolega panas Mendesas yra mano e, bičiulis, man labai patinka, gyvena kalnuose, man atrodo, dauguma ES piliečių gyvena lygumose ir jų aktyvumas rinkimuose mažėja. Manau, kad tai didelė Europos problema, kadangi Europos parlamentas vienintelė institucija, kuri e, tiesiogiai renkama ES piliečių ir rinkimų legitimumas tokiu būdu mažėja. Taigi iš tiesų mažėja rinkėjų aktyvumas, siūlome priemonės. Niekas neklausė e, rinkėjų, ko jie nori. Mes kūrime e, planus, sąrašus, e, siūlom idėjas, bet gyventojai E, bus e, nu, nu, nutolę. Aišku, Europos parlamentarai labiau nutolę yra nuo gyventojų negu nacionaliniai parlamentarai. Ir mes turėtumėm e, pasitarti tiesiogiai su savo piliečiais. Jie, pavyzdžiui, turėtų turėti galimybę balsuoti internetu. Ačiū, toliau pana Hasi. Ačiū. Gerbiami kolegos kuo e, na, grindžiama reforma, e, reforma toms idėjoms galime pritarti, bet kyla ir tam tikrų abejonių. Kyla abejonių konkrečiai dėl viršnacionalinių e, sąrašų, ypač mažų valstybių požiūrių. Tai reikštų uh, kad didėja tik tai didžių valstybių narių įtaka, jei e, bus atviri virš nacionaliniai sąrašai, kaip bus viskas praktiškai. Tik stambiųjų valstybių narių kandidatai turės galimybę surinkti pakankamai balsų, kad būtų išrinkti. Europinės e, partijos e, reitinguoja savo kandidatus tam tikrą tvarką ir vėlgi didžiųjų e, šalių atstovai turės galimybę daryti daugiau įtakos e, visose partijose, visur. Tai e, reikėtų rasti geresnių būdų, kaip būtų galima uh, užtikrinti uh, didesnį, didesnį aktyvumą, o ne, ne sąrašais, nes jie sukels tik tai didesnio opoziciją Europos Sąjungoje. Panašalč, taigi kalbant šiuo e, klausimu ir apie įvairiausius sąrašus. Reikia paklausti apie demokratinį lydikimumą. Ponas Daf, ačiū, jam pateikė labai konkrečių pasiūlymų dėl Europos stiprinimo. Na, kai kurie pasiūlymai dėja nesulauks daugumos, tačiau kai kurie pasiūlymai yra labai geri ir privalo būti palaikyti. Taip pat jie paskatins diskusijas už parlamento sienų. Šie pasiūlymai sukėlė aršius ginčius ir pas mus tai atspindi skirtingą patirtį Europos Sąjungoje. Viena aišku, ne tik parlamentas turi nuspręsti dėl to, kokios demokratijos reikia Europai. Tikrai pritariu tam, kad būtų pratestas dėrybinis mandatas ir būtų įtraukiama taryba. Reikia, kad į procesą taip pat aktyvai įsitrauktų visi piliečiai ir nacionalinės valstybės. Dabar žodis ponui Rosi, prašom. Ačiū. Šiuo pranešimu mes norime keisti rinkimų į Europos parlamentą tvarką. Mes judame link federalinės valstybės. Turėsime uh, proporcinę sistemą, taip pat virš nacionalinį sąrašą. Mes tokių minčių visiškai nepalaikome. Tai reiškia, kad neatsižvelgiama į esamas nacionalinės, politinės, regioninės tradicijas. Tai tikrai negerai. Bet to mes sukursime dviejų lygių parlamentarus, o tai tikrai neįmanoma. Tikrai neįmanoma vienam kandidatui vykdyti rinkiminę kampaniją 27 valstybėse narėse. Kiekgi tai kainuotų, pagalvokime. Ir kaipgi mes sukursime e, Europos rinkimų komisiją, ji turėtų viską kontroliuoti, siekti. Tai reiškia papildomas išlaidas, papildomą finansavimą bendra rinkiminė apygarda reiškia sumažėjusi e, valstybių narių suverenitetą. Mes norime išlaikyti nacionalinės ypatybės, mes nenorime biurokratinės supravalstybės. Ačiū dabar ponė Sinclair, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Na, ar mes norime pagerinti Europos rinkimų kokybę? Tikr, taip, tačiau ar pasiūlymas pagerins? Ne. Negeri pasiūlymai, netinkamai pagristi. Yra lyčių kvotos. Tai negerai. Pozityvi diskriminacija yra blogai, nes sukūriamas aukų sindromas. Ar mes čia padidinsime demokratiją? Aš tikrai nemanau. Šis pasiūlymas leis piknaudžiauti. Vivien viena partija e, Junktinėje karalystėje giriasi, kad gali Europinės partijos lėšomis pasinaudoti savo nacionaliniai rinkiminiai kampanijai. Ir būtent tokie dalykai tiek išplis patvirtinus pono DAF pranešimą. Ačiū. Dabar ponas Kasinė. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Demokratinis legitimumas ateina iš tautos. Tai, kai yra mūsų tradicija, ta liudyje mūsų istorija. Tauta yra, yra vienybė ir mes norime vieningos valdžios. Šiame kontekste visiškai aišku, kad mums reikia vieningos rinkimų sistemos, kad būtų sukurtas europinis demos. Kol kas to nėra tą atskleidžia ir paskutiniųjų Europos parlamento rinkimų rezultatai, mažas aktyvumas, mažas susidomėjimas europinėmis temomis, rinkiminėse kampanijose buvo kalbama apie nacionalinės, ne Europos problemas. Na, galiausia turime įgyvendinti tai, ką nustato Lisabonos sutartis. Lisabonos sutartis nesako, kad mums reikia sukurti vieną rinkimų įstatymą Europai, bet mes tokią galimybę turime ir šią galimybę turėtume pasinaudoti ir įgyvendinti reformą. Mes gražinsime šį dokumentą į komitetą. Aš kaip komiteto pirmininkas dėkoju ponui Daf už jo darbą, komitetas vieningai jį patvirtino. Man tikrai nepatinka, jog dokumentas bus gražintas į komitetą. Bet kokiu atveju reikia išvengti to, kad e, kažkoks tekstas nesulauks daugumos palaikymo. Mums reikia dokumento, kuriam pritartų dauguma. Turime turėti europinę viziją Ir ši vizija negali apsiriboti tik virš nacionalinių sąrašų. Tai, tai reiškia ir proporcingą Europos tautų atstovavimą. Ir dar kartą noriu padėkoti ponui DAF. Da, ačiū dabar, ponė Ulskok. Eh, tak, fru talman. <clears throat> Två förslag. Ačiū, ponė pirmininkė. Du pasiūlymai DAF pranešime verti paramos. Visų pirma, tai būtų rinkimų datos perkelimas į datą, kada šiaip jau europiniai klausimai tampa įdomesni, tai galbūt leistų suaktyvinti rinkėjus ir jie aktyviau dalyvautų rinkimuose. Ir taip pat e, lyčių lygybės klausimai yra e, pakankamai aktualūs, kadangi dabar atrodo, kad parlamente yra norma, stovėjusi norma, jog parlamentaras turi būti vyras. E, Na, taip galėčiau priminti ponas Damanakį, komisarės žodžius, kad mes turėtumėm galbūt e, ne tiek orientuotis į ilgalaikį pragmatizmą, kiek e, to į demokratinį principą. Mes, nacionalinės partijos, pirmiausia, turėtumėm e, pačios perduoti savo piliečiams žinę, ką daro Europa, kokios naudos atneša piliečiams, ypatingai ten, kur nacionalinių galiojimų nepakanka. E, valstybė narė ar tauta, na kaip jie gali, pažiūrėjau, spręsti finansinių rinkų problemas, kaip jie gali padaryti tai patys vieni. Kaip dėl klimato politikos, vėlgi klimato politikos irgi patys, e, pačios valstybės negali spręsti. Dėl to mums reikia ilgalaikės perspektyvos, mums reikia pragmatiškesnio požiūrio. O, o ne švaistytas e, fantastiniais pasiūlymais, kokie e, įtraukti į pono DAF pranešimą. Ačiū. Toliau ponas Rinaldė. Ačiū, pininkė, komisarė, mėly kolegos. E, Šis Europinio rinkimų įstatymo pakeitimas na, susijęs su dviem pagrindiniais principais. E, tas socialinis sąrašas turėtų būti šiek tiek daugiau negu embrionas. Tai iš tikrųjų būtų realus žingsnis link Europos federalizmo ir dėl to e, vadovavim savo vertybėmis mes palaikome pranešę, tačiau jis klysta, jeigu mano, kad tai savaime atgaivins piliečių sudomėjimą. Piliečiai tiesiog ignoruoja europinius rinkimus. Ir mums reikia daugiau kokybės, mums reikia tiesiog prieartėti prie tų piliečių. Todėl mes siūlome e, šiek tiek daugiau novatoriško dinamizmo. Deja, kai kurias dalykus, e, kai kurias reakcijas buvo galima iš anksto spėti dėl to, kad mes jau pažįstame savo narius. Taigi raginam padaryti du pakeitimus. E, mes į E, pasirūpinti, kad e, žmonės turėtų sąsąją su savo kilmės vieta. Ir toliau norėčiau padėkoti pana Galterį, kadangi mes pritėme socialistams dėl šios pozicijos. Mes manome, kad parlamentas turėtų būti švarus ir atspindėtų visuomenės būklę. Mes neturėtum sudaryti sąlygų išrinkti žmonių, kurie e, bandė ir buvo ir nepraėjo, arba kurie yra E, susijęs su vairiais kaltinimais, pavyzdžiui, rasinės neapykantos kursinimo ar teroristinė grėsmės e, kursinimo ar panašiai. E, aš manau, kad mes turėtumėm būti Europos smaigalyje ir jeigu Europos parlamentas liks šį vaidmenį, tai jis pelnys pagarbą. Pirmininkė sako, nebe, nebeleisiu naudoti melnų kortelių, nes iš tikrųjų mes atsiliekame. Dabar poniai Gerlings teiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, sakyčiau, tai yra nejautrumo ir blogo laiko pasirinkimo triumfas. Tuo metu, kai Europos piliečiai vis labiau ir labiau kvestionuoja e, ES e, būtinumą, efektyvumą ir panašiai, mes jiem pasiūlome pseudodemokratiją už dar didesnę kainą. Aš grįžtai prieštarauju šiam pasiūlymui, kadangi jis rodo, kaip atitrūkė kai kurie šių rūmų atstovai yra nuo savo rinkėjų. Prieš balsuodami už daugiau e, e, Europos parlamentarų. Žmonės gal turėtų pasirūpinti apskritai e, tuo, ką atlieka Europos parlamentas. Dabar mes matome, kad žmonės vis pasyviau dalyvauja rinkimuose. Ir tai turbūt atspindi piliečių nuomonės. Pirmiausia, parlamentas turėtų pademonstruoti kažkokią tai pridinę vertę pačiose valstybėse narėse. Jisai turėtų mesti iššūkį komisijos sprendimams. Ir tikrai negalite kaltinti konservatorių, kad jie neturi svajonių. Mes svajojame, svajojame apie progresyvę Europą. Tiesiog mūsų svajonės e, kažkaip tai mums rodo visiškai kitą, kitą kryptį. Tačiau mūsų svajonės yra lygiai tokias pat pagrysus kaip ir jūsus. Ir jeigu e, jūs e, norite laikytis šito svajonių gyvendinimo, tai manau, kad jums teks e, pritarti mūsų nuomonę. Pone Siglė, aš atsiprašau, jums žodis jau buvo sutiktas, taigi aš dabar suteiksiu tiem, kas dar nešnekėjo, ponas Paška. Ačiū, pane pirmininkė. Europos Sąjunga dabar tai kūrimo e, išgyvena dinamišką evoliuciją. E, Ir mes dabar turime sukurti mechanizmą, kuris leistų es piliečiams būti tiesiogiai atstovavimams e, Europinės institucijose. Dėl to būtų teisinga sukurti tą tiesioginio rinkimų sąrašą. E, pono DAF pranešimas e, pateikė keletą pasiūlymų, e, kuriuos aš palaikau, nors tas transnacionalinis 25 parlamenta, parlamentarų sąrašas gal ir nėra labai praktiškas. Aš sutinku su Pondov, kad E, galima būtų suskirsti parlamentą į savotišką dviejų rūmų e, sandarą. E, būtų vieni rūmai, kuriuos sudaro e, e, europinio būdu išrinkti e, valstybių atstovai, kurie sudarytų tas Europinę palatą ir toliau būtų nacionaliniai valstybių atstovai, kurie be abejo turėtų būti ne, ne, ne, ne, ne 25 nariai, bet e, turėtų būti renkami pagal proporcingą sistemą, tai yra valstybių narių sąrašas dauginant iš tam tikrų koeficientų ir panašiai. E, ačiū toliau. Panaudotas. Pirmininkė, komisarė, ar nėra keista, kad kai mūsų lyderis e, Vensmisterija e, kalba apie parlamentarų mažinimą, mūsų kolega DAF siūlo kaip tai didinti E, parlamentarų skaičių. E, bijau, kad šitai tik tai supriešins e, parlamentą su rinkėjais. Pans Daf savo pranešime pabrėžė, kad kai kurie Europos parlamentarai iš tikrųjų nelabai sėkmingai e, įtraukė savo elektoratą į Europinės kampanijas. Tačiau ironija yra ta, kad jeigu šito žingsniu mes dar labiau e, atitolsime nuo piliečių. ES šiuo atveju yra tarsi paralelinė visata, kur negalioja bendri dėsniai. E, kai visur yra taupoma, ES reikala daugiau pinigų. Kai e, visos valstybėse daroma vienaip, ES viskas vyksta priešingai. Taigi aš manau, kad e, iš tikrųjų šitą žinę e, bus tik tokia, kad e, geresnis valdymas vis dėlto užtikrinamas vietose. 25 E, papildomi parlamentarai bus visiškai atitrūkę nuo savo rinkėjų bazės, jie kainuos brangius pinigus ir nieko gero tai neduos. Raskovski. Ačiū, panai Dots. Panas Čekovski, dvi minutės. Pasiūlymas ambicingas. Jį iš principo turėtumėm remti. Tačiau e, yra elementų, kurie nėra prieštaringi, nes čia kalbame daugiausia apie e, transnacionalinius sąrašus. Galime sutikti, kad kalbant apie rinkimų procedūros e, racionalizavimą, tai neprieštaringa yra, bet yra pasiūlymų, kurie kelia tam tikrų prieštarų, transnacionaliniai sąrašai nesvarbu, ar esi tikras federalistas, ar nori sukurti Europinę erdvę, turėtumėm tam pritarti. Jeigu norime, kad Europos politinės partijos būtų matomos, jeigu norime, kad piliečiai priimtų sprendimus remdamėsi informaciją, kadangi sprendimus parlamente šiame priema politinės partijos, taigi turėtumėt būti suinteresuoti, kaip, kaip jūsų postulatai gyvena. Turite žinoti, kaip tos partijos dirba, jeigu norite, kad europinės kampanijos būtų grindžiamos europinėm diskusijom diskusijom apie europinius klausimus, turėtumėm iš principo pritarti šitam pasiūlymui. Vis dėlto yra viena išlyga. Pritariu tam, jeigu transnacionaliniai sąrašai būtų atviri, kad e, piliečiai turėtų pasirinkimą, kad iš tiesų politinės partijos būtų e, skatinamos siūlyti geriausius kandidatus. Ir galiu e, pas, pasakyti, kad negaliu pasakyti, kad tai bus naudinga tik tai didžiom, didžiosiom valstybėm narėm. Tai tiesiog reikštų, kad nepasitikėtumėm savo partijom. Pavyzdžiui, jeigu čia, kaip pasiūlytų Vaclavą Havelą, esu absoliučiai tikras, kad dauguma žmonių norėtų balsuoti už jį jį, jeigu jie tiki tom pačiom idėjom kaip ir aš. Jeigu siūlytų Vaslavą Klausą, tai esu tikras, kad galbūt dauguma konservatorių norėtų ir už jį balsuoti. E, iš tiesų tam tikrų problemų. Gal, ir čia kalbu apie to žmonės, kurie neturi pritarti tai minčiai. E, daugiau parlamentarų e, finan, finansinės taupimo politikos gyvenimo metu, tačiau vis dėlto užmojas ambicingas yra, mūsų teisė yra imtis imtis iniciatyvos ir tai vienintelės rytis, kur galime imtis um, iniciatyvos. Tai būtų per nelik rimtai, jeigu to atsisakytumėm. Kalbėkime apie tai daugiau, kadangi pasiūlymas to vertas. Ačiū, ponas Laininas, vieną minutę. Praėjus 30 metų nuo pirmųjų tiesioginių rinkimų į EP mums reikia reformuoti rinkimų sistemą, nes trūkumai aiškus. Negalima užsisėdėti, turime išdrysti žengti į priekį. Kitas žingsnis būtų tas strateginis europinis sąrašas greta nacionalinių sąrašų. Europa reiškia laisvę naują diskursą. Tai ir yra problema politinė klasė turi nacionalinį diskursą. Debatai neišeina už nacionalinių sienų. Mes neturime nei Europos, nei europinių debatų rinkimuose į EP. Todėl reikia keisti situaciją, reikia prisiversti diskutuoti apie Europą, galvoti europietiškai ir pateikti europietiškas alternatyvas piliečiui. Ir tada jis galės pasirinkti Aš tikiuosi, kad galų gale mes turėsime europinį sąrašą. Mums reikia šios vizijos, neturime nusileisti. Ir parlamentas jau yra prieimęs ambicingų sprendimų, todėl mes turime būti tokie pat ambicingi. Dabar ponas Šmit, pusantros minutės. Jag gillar ditt förslag, Andrew Duff. Jag tycker att det här är en, en stimulerande rapport och en framtids och visionär rapport. Men som givetvis... Aš manau, kad taip pranešimas yra geras, jis e, žvelgia į priekį, jis yra stimuliuojantis. Iš tikrųjų, tai, kas pasakyta, galite apie realybę. Transnacionalinis sąrašas mums padėtų uh, nušviesti šių rinkimų europinį aspektą. Tai būtų savotiškas, savotiška vitaminų injekcija nacionalistiniam rinkimų kampanijam, kurios dabar savotiškai įsikvėpė. Ir tai prisidėtų prie demokratijos stiprinimo. Dėl to aš visokiojopai pritariu savo kolegai šio klausimu. Aš su malonumu balsuočiau už Vaclavą Havelą. Aš nesuprantu, kodėl tie, kurie suvauju e, mažasias valstybės, e, taip savęs nevertina. E, Štai, pažiūrėjau, Rasmusenas, Europos demokratas, jis e, atstovauja mažutėlį Danijai. Paskovas e, vėlgi atstovauja Airijai. Ir mm, aš manau, kad mažųjų valstybių atstovom tiesiog reikėtų labiau pasitikėti savimi. E, susimkite, bičiuli. Aš manau, kad europiečiai yra pakankamai E, išlaminę žmonės ir jie galės atskirti, kur yra europiniai rinkimai, kur e, nacionaliniai rinkimai ir jie tikrai pasinaudos galimybę balsuoti du kartus ir išrinkti politikus, kurie europiniam lygmenį jūs tiesiog atstovautų. Galų gale tai būtų priemonė e, teisingai atlikti savo darbą, nes jeigu jie to nepadarys, tai jie nebus perrinkti. Na, ponia Jokskut, aš galiu pasakyti, kad tai būkime realistai, bet taip pat turime būti drąsus, ryštingi E, turime išlys iš savo dėžučių. Iš tikrųjų, Marita, bijau, kad gėdinga yra laikyti tokios konservatyvios pozicijos. Pane Kolina, minutės. Prezidentė, il diritto alla cittadinanza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad būtų tinkamai įgyvendinta teisė į sąjungos pilietybę, kuri ir teras teisė yra įtvirtinta sutartyse. Na ir šią teisę turi pasinaudoti tie piliečiai, kurie be kita ko dalyvauja rinkimuose valstybėse narėse. Ir tai yra teisė besiriminti Europos vertybėmis. Jeigu bus atidėtas balsavimas dėl šio pranešimo, tai reikš, kad bus pakeistas šis aktas, bet tai reikš taip pat, kad parlamentas tęs savo darbą. Tai rodo, kad parlamentas nori gerai viską apsvarstyti ir pasverti, nes tarp valstybinis sąrašas be abejo tikriausiai geras dalykas ir manau, kad politikai turėtų būti e, kiekvienos teritorijos atstovas. Na ir tiesą sakant, ES remiasi solidarumu ir bendra sąranga, e, kuri apima ir nuošalius regionus ir salas, kurios vis patiria didesnį nelegalios migracijos spaudimą. Esu įsitikinęs, kad jūs dėsite atitinkamas pastangas tam, kad būtų daromi pakeitimai ir tokiu būdu uh, mes galėsime išsaugoti mūsų suvienytą Europą, kurioje būtų ir tarp, kurioje būtų tarp nacionalinių rinkiminių apygardų. Nes vienas dalykas šiandieną aiškus. E, piliečiai norėtų galėti identifikuoti su Europą, su sąlyga, kad Europa atspindėtų teritorijų ir regionų poreikius nes tai ir yra atspirties taškas norint patenkinti piliečių poreikius. Dėkoju, ponė Jekolino. Na, dabar turime dar ilgą sąrašą. Da, taigi, dabar... Ponas Balčytis. Pirmailės mūsų visų uždavinys yra ES piliečių sudominti e, europiniais klausimais per eilę metų buvo atlikta nemaža reikšmingų žingsnių tobulinant e, įvairias rinkimų sistemas todėl papildomas rinkimų į europos parlamento sąrašą tikėkimės padės aktyviau įtraukti mūsų piliečius į rinkimų procesą. tačiau pats europos parlamentas dar nėra iki galo atlikęs savo prievolės numatytos paryžiaus ir romos sutartyse kalbu apie rinkimų tvarkos suvienodinimą valstybėse narėse bei pavienių kandidatų teisę kelti savo kandidatūrą ir kiti probleminiai klausimai manau mums derėtų atsižvelgti ir į esbo išsakytus dabartinės sistemos trūkumus kurie neleidžia europos parlamentui pilnai įgyvendinti demokratiškumo principų bei neskatina mūsų piliečių aktyviai dalyvauti rinkimuose kadangi jie paprasčiausiai yra nusivylę per ilgai trunkančia reforma. Dabar ponas Kovačev dviems minutėms. Pirmininkė, kolegos. Andriu, labai ačiū už entuzijazmą, už tai, kad pateikite šį pranešimą. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbi transnacionalinė tema. Ir aš e, noriu pasakyti, kad galimybė kalbėti savo kalbą taip pat yra labai svarbi. Tai yra vienas iš demokratijos variklių. Aš pritariu tam sąraš pasiūlymui, kad reikia dvi, skirti 25 mandatus. Tai aišku, reikia paškoti, koks bus tinkamas sprendimas. Reikia, aišku, pagalvoti, ar tai yra tinkamas metas, ar tai yra tinkamas žingsnis. Ir turime įsitikinti, ar tai yra tinkamas metodas, ar reikėtų dar jį pasvarstyti. Ši priemonė siūloma sudėtingų laikotarpių. Europą yra atsidūrusi kryškelį ir turime pagalvoti, ar norime pagilinti Europą, palikti viską taip kaip dabar, ar galbūt netgi žengti grįžti atgal. Vakar Lenkijos ministras pirmininkas išsakė labai optimistišką nuomonę. Jis kalbėjo apie daugiau Europos viziją, kaip daugiau Europos kaip atsakai problemas. Taigi DAFO pranešime pasakyta lygiai tas pat. Ir aš manyčiau, kad tai yra konkretus šios vizijos aspektas. Mano manimu, bendrai europiniai sąrašai bus svarbus ženklas, kad federalinis mūsų projektas žemynė yra svarbus. Ir yra visiškai nepagristas bai, baimės. Pirminkė prašo lėčiau, nes vertinės per čia verti. Uh, E, na, tai tikrai neverta baimintis, kad piliečiai namuose mūsų nesupras ir kad mes kapituliuosime prieš nacionalinį populizmą. Galbūt tai nėra idealus sprendimas, tačiau kolegos, vis dėlto dirbkime tėlioto šiais pasiūlymais tam, kad galėtume e, turėti daugiau europinių partijų, kad būtų platesnis europinis atstovavimas ir mažiau nacionalinio egoizmo. Taigi tam reikalingas tiek europinis e, debatai, tiek siekia Europinės tapatybės stiprinimas. Ir per rinkimus Europos parlamentą reikėtų gilintis į Europinės temas. Šiandieną Europos parlamente yra 27 valstybių atstovai. Na, o bendras Europinis sąrašas užtikrintų tikrą Europinį atstovavimą ir aš pasisakau už tai, kad patvirtiname šį metodą. Frau Präsidentin! Andrew Duff. Hat... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Andrew Duff parengė uh, vizi, <clears throat> radikalų pasiūlymą, kaip reformuoti rinkimų sistemą ir jis remiasi viziją. Ir aš sutinku, iš tikrųjų, Europos politikai reikia daugiau Europos, tačiau dabar tikrovė yra kitokia. 80 kolegų e, gali ateiti į parlamentą. Ir dabar mes kalbam apie tai, kad parlamento narių skaičius padidėjo 25 nariais. Man rodos gerai, e, kad šiame pranešime, kurių didžiąją dalį e, paremiu, kad šį pranešimą mes vis dėlto dar perdasime AFKO, plačiai diskutuosime ir tokiu būdu per trečią e, startą, taip sakant, patvirtinsime šį pranešimą didelę daugumą, nes mums reikalinga pakeista, reformuota rinkimų sistema ir tikiuosi, kad e, tikiuosi per antrą šių metų pusmetį galėsime patvirtinti ir įgyvendinti tai, ką siūlo ponas Dafas, tai įgyvendinti jo viziją, bet jai palaikyti reikia daugumos, nes kitaip nebus viskas įgyventa. Dieno, nu, dėkur dabar dvi minutės ponai Tün ir Hönstein. Um, Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Per rinkimų kampaniją Mes visi matėme, kaip e, diskusijos koncentruojasi ties vietiniais klausimais, ne tiek e, nacionaliniais netgi klausimais, bet vietos klausimais. Ir mes tą matome kasdien, dirbdami savo apygardose. Matome, kad visiškai beveik nėra europinių partijų suvokimo, žinojimo apie jų egzistavimą. Ir mes Turime galvoti apie europinius dalykus, ne tik tai apie tai, kaip suvokiamos Europos partijos. Komisarė, mes žinome taip pat, kad dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose, e, parlamentų vietinių rinkimuose, vietos savivaldos rinkimuose yra labai menkas, menkie dalyvavimas. Bet mes turime galvoti, kaip pasiūlyti ne mažiau Europos, o kaip daugiau Europos. Reikia stiprinti diskusijas apie europinius klausimus, apie Europos politinės sistemas, įtraukti piliečius. Ir e, tokį pasiūlymą yra pateikęs Andrew Duff. Jisai siūlo daugiau Europos. Vakar klausiau e, Lenkijos ministro pirmininko kalbos ir man kažkaip keistai susidarė įspūdis, kad jis atstovauja uh, tarybai, tai yra tarp e, vyriausybiniai institucijai ir jisai yra orientuotas labiau į bendryją negu kad mūsų parlamentas, o mes turime pirmiausiai atstovauti bendrijos dvasiai Europoje. Pagalvokime apie tai, kai svarstysime Andrew Duff pasiūlymą, kurį aš labai tvirtai remiu ir mm, turiu labai tvirtą nuomonę dėl jo. Dabar ponia Okoni dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti už atliktą darbą. Norėčiau pasakyti, kad aš taip pat pasisakau už tvirtą Europą, matomą Europą, žmonių Europą. Aš esu už federalinę Europą, už tai, kad būtų panaudotos visos nuomonės, kad mes tokią Europą padarytume ambicingesnę, tvirtesnę. E, ir Dėl to man labai sunku paaiškinti piliečiams, kurie gyvena mano apygardoje, tai, kad šiandieną Europa užsima tik tam tikromis institucijomis, o piliečiai tarsi palikti nuo šalyje. Atrodo, kad e, reikia prisiminti, kad yra ir kitų dalykų, ne tik tai e, eurozonos skolos klausimai, Graikijos skolos klausimas, ne tik tai klimato kaitos e, ir kiti klausimai, bet nepamirškime, kad egzistuoja 13 milijonų piliečių ES, kurie gyvena žemio skurde ir reikia pagalvoti, kaip jiems padėti ir kaip paaiškyti tiems piliečiams, ką mes darome, kodėl mes pirmiausiai užsimame institucinėmis problemomis. Aš e, remiu pasiūlymą, aš už federalistinę Europą. Transnacionalinis sąrašas yra tokios stiprios Europos ženklas ir mes to norite. Ponas Mendes Devygo sako, kad reikia palaukti, bet aš negaliu paaiškinti piliečiams, kodėl mes turime laukti Mes turime dirbti ir sukurti piliečiams įspūdį, kad jie tikrai yra svarbus. Ponas Vylandas, dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusijos, e, e, diskusijos remiasi vizija, idėja, tačiau dėja įsigaliojus Lisabono sutarčiai dabar Parlamentas dabar tarsi užsima plačiau. Mes neapsribuojame dabar vien tik tais e, kūrybingų vaidmenių ir bijau, kad e, mes šio pranešimo atveju atsiliekame nuo šio vaidmens. E, pirmasis punktas. Mes turime pasirūpinti, kad būtų sąžininkai paskirstyti postai. Po trijų savaičių iki pirmadienį pradės dirbti naujas parlamentas. Jau įvyko, turėjome 40 kadencijų ir manau, kad mums reikalingi patikimi kriterijai sąlygantis parlamentos sudėtis. Aš esu už tai, kad dėl jų tapatybės būtų padidintas mažųjų valstybių narių atstovavimas. Tačiau jeigu vienur yra atstovama 800 tūkstančių piliečių, kitur 80 tūkstančių, jeigu jau kartą yra tokia situacija ir jeigu pilietis įmeta balsą ir yra plink, o kitas įmeta savo balsą ir yra plunk, tai reikia paaiškinti, kodėl vieno piliečio balsas tarsi yra svaresnis e, už kito. Tarkim, dabar Kalsruje konstitucinėme Vokietijos teisme kalbam apie tai, kad yra demokratijos e, deficitas, jeigu nėra akivaizdaus racionalumo sudarant parlamentą. Ir taigi, žiūrint į ateitį, manau, reikia tai atsižvelgti. Ir, tai, ir tokiu būdu neliks demokratijos deficitė. Pone Dafai, jūs pasiūlėte labai sudėtingą formulę. Labai svarbu tai, kad 75 procentai mok, mokyti galėtų 75 procentams vaikų aiškiai paaiškinti, kokia yra parlamento sudėtis. Štai tokios formulės mums reikia. Dabar periname prie uh, spontaniškų pasisakymų ir pirmiausia žodis suteikiamas ponui Mikolašikui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė patie papildami 25 nariai, e, tiesą sakant, trikdys pusiausviros, trikdys proporcingai atstovaujama. Narių skaičius yra tvirtintas sutartyse ir kyla pavojus, kad pavoj... pa... iškilus asmenys, pažiūrėjau, populistai, politikai, dainininkai, atlikėjai kandiduos ir bus išrinkti Europos parlamentą. Nors yra nustat, konkretus nustatytas narių skaičius kiekvienai šaliai. Ir greičiausiai tai bus šiaip ar taip iškilios asmenybės, žinomas asmenybės iš didžiųjų valstybių narių, kurių įtaka šiaip ar taip jau didelė Europos Sąjungoje. Ir tai bus problema mažosiams valstybėms narėms. Uh, Taip, aišku, e, iškilus asmenys iš didžiųjų valstybių narių yra žinomesni negu tie iš mažų valstybių narių. Tiesiog tokia tikrovė. Ir dėl to val, mažasis valstybės narės atsiduria prastesnėje padėtyje. Ir manau, kad dabartinė rinkimų sistema, atstovama sistema yra teisėta ir tinkamai padeda atstovauti piliečius. Ačiū dabar, ponė Tikau. Ne aflăm la mai bine de 30 de ani de la primele alegeri directe pentru membrii. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo 30 metų nuo e, pirmųjų tiesioginių Europos parlamento rinkimų ir aš džiaugiuosi pono Dafo pranešimo. Aš nepalaikau e, daugia valstybinių sąrašų pasiūlymo, nes tai reikštų, kad atsirastų dviejų rūšių parlamento nariai, vieni, kurie rinkami e, nacionalinėse apygardose ir kiti nariai, kurie būtų renkami Europos e, dydžio apygardoje. Noriu atkreipti tai dėmesį, nes tai svarbu. Svarbu, kad Europos parlamento nariai būtų lygus ir atstovautų valstybių narių piliečius. Ačiū toliau, ponas Takula. Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa, mikä on... Pirmininkė. Turime nepamiršti, kokios yra Europos parlamento narių pareigos. Mes atstovaujame savo valstybės ir žmonės, kurie mūsų išrinko. Jei sukursime šią dvigubą sistemą, e, iškyla grėsmė, kad susiformuos e, savo, savotiška elito grupė, kurios, kuri neturės savo rinkėjų. Tai nebūtų posūkis tinkama kryptimi. Būtų labai sunku pateisinti, pagrysti tokius pokyčius. Parlamento nariams tenka užduotis kurti piliečių Europą, rūpintis demokratijos e, ir žodžio laisvės užtikrinimu. Tai yra ES šerdis ir geriausiai šių tikslų siekti galima pasinaudojant tą sistemą, kuri dabar galioja. Mes aiškiai esame susijęti su savo rinkėjais ir būtent todėl aš esu prieš tokią reformą ir nemanau, kad dabar tinkamas momentas tokias reformas įgyvendinti. Turime galvoti apie tai, kaip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 Na, aš manau, kad tai, kas siūlo panas Dafas, yra tinkamas žingsnis, tinkama linkme tam, kad galėtume kurti europinę politiką. Mes visi išrinkti nacionaliniu lygiu ir tiesą sakant, kai mus rinkom, turėjome sakyti, kas yra svarbu nacionaliniu lygiu, ne europiniu. Tačiau dabar turėsime 25 narius, kurie bus rinkami europiniu pobūdžiu, papildomai šalia kitų narių. Tai būtų prasminga. Na, e, ir jeigu ten e, kolega Hefneris siūlė. E, aš manau, kad e, tai tiesą sakant nebus, e, tai 25 papildomi nariai renkami mažų valstybių narių įtakos sąskaitą. Aš pati esu iš mažos šalies, Austrija nedidelė ir aš manau, kad galima būti renkami nariai arba pagal nacionalinį sąrašą arba tarp gal regioninį sąrašą, ponė Tikau, egzistuoja ir regioninės, nei nacionalinė, regioninės nacionalinės rinkiminės agybegartos, tai kodėl nereikia europinių? Taigi aš tikiuosi, kad žengsime šį žingsnį, kuris reiks daugiau Europos. Ačiū. Pone Figureido. Dėkui. Pirmininkė Šis pranešimas labai nutolęs nuo Europos realybės, mes jo negalime palaikyti. E, siūloma 25 papildomus narius rinkti pagal transnacionalinį sąrašą iš visos ES teritorijos. Visų pirma, palanku tai bus didžiosioms šalims. Dabar yra 27 valstybės narės ir jų uh, E, piliečiai turi teisę tiesiogiai rinkti Europos parlamento narius. Tai yra, narius tai yra žmonės, kuriuos jie pažįsta, su kuriais gali nuolatos bendrauti. Ir manau, kad neturėtume uh, būti nusiteikę palankiau uh, didelių valstybių atžvilgių. Yes. Obrigado. Ačiū. Ačiū poniai Figuritai. Dabar ponas Stojanovas vieną minutį. Благодаря, госпожо председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Kas atsitiks, kai atsiras e, viršvalsty, tokia viršvalstybinė apygarda. Aš nebejoju pono Defo gerais ketinimais, tačiau kelias į pragarą grįstas tokiais ketinimais. Tai sukurtų viršvalstybinę politinę oligarchiją, nes partijų lyderiai užsitikrins, kad jie būtų renkami visam gyvenimui Europos parlamentą iš tokių sąrašų. Tai kainuos e, papildomus šimtą eurų Europos piliečiams. Kalbant apie lyčių lygybės aspektą ir tai, kad e, Europos parlamente reikėtų daugiau tautinių mažumų atstovų noriu pasakyti kolegoms, jog parlamente yra toks vyrų ir moterų skaičius, kokį nusprendė į parlamentą išrinkti mūsų rinkėjai. Ir rinkėjų dalyvavimas gali toliau sumažėti. Ačiū, toliau ponas Mendes Devygo. Kučinski, here, that... Ponas Kučinski, kuris. E, buvo neseniai čia kalbėjo apie tai, kad, kad geriau būti e, kalnuose nei čia, aš beveliu būti čia. Pone Okony sakė, kad reikia e, rūpintis tikraisiais klausimais, kad mes tarsi e, rūpinamės per daug institucijomis, tačiau Žanas Monė sakė, kad reikia rūpintis institucijomis, norim, institucijomis norint vykdyti politiką. Ir ponė, prieš šias diskusijas mes kalbėjome apie maisto skirstimą skurdžiausiems ES gyventojams. Man atrodo, kad pasitelkus išmintį mes galime viską nuveikti. Ir argumentas, kad tie sąrašai nenaudingi e, mažoms valstybėms. Žakas Santeras. E, e ž, Junkeris, jis yra, ar jis tikrai yra iš didžiulės valstybės, o jis pirmininkauja eurozonai. Dabar žodis sutikimas ponui Odi. Pone pirmininkė, Prancūzijos delegacija APP frakcijoje vieningai pasisakė prieš tarp, tarp valstybinius sąrašus. Aš nesigilinsiu į politinį aspektą, bet manau, kad šiandien turime visas reikalingas institucijas, kad galėtume kurti Europos Sąjungą. Reiktų nemaišyti kai kurių dalykų. Tai yra ne, ne, netinkamas ne, nors ir geras pasiūlymas. Ir 2014 bus renkamas Europos komisijos pirmininkas ir mes turime visas politinės priemonės visapusiškai rūpintis ES reikalais. Ir aš noriu perspėti, kad jeigu eisime per nelik sparčiai priekin ir toliau plėsime struktūras, nepasitarę su nacionaliniais parlamentais, nepasirūpinę ekonominės valdysenos klausimais, nesurinksime didelės daugumos, kuri mus palaikytų. Ir būtent todėl reikia šiek tiek kantrybės. Vieną dieną galbūt bus federacinė sistema, tačiau šiandien palaikymo tokiems e, žingsniams nesusilauksime. Susilaikykime nuo, priem, nuo kių priemonių. Tai dar per anksti ir tikrai ne, nevertėtų taip sparčiai bandyti e, eiti prieki. Ačiū toliau žodis, žodis ponui Keli. E, Aš asmeniškai Esu prieš siūlymus rinkti papildomai narių į Europos parlamentą, nors aš e, labai gerbiu poną Defą ir jį palaikau. Siūlymas įrinkti papildomus 25 parlamento narius, kuriuos rinktų visi ir kurie būtų atskaitingi niekam Europos parlamentarai, neturinti savo apygardos, yra beprasmis dalykas. Nes Negalime leisti, kad susidarytų tokia padėtis, ypač nuosmukio laikais, kuomet, pavyzdžiui, mano šalyje mes mažiname parlamento narių skaičių, atsisakome antrųjų parlamentų narių, sumažinome parlamento narių skaičių, ir, o vietoj to dabar rinktume 25 papildomus Europos parlamento narius. Tai visiškai ne, nelogiška. Reikia ieškoti būdų, kaip mes galėtumėme aktualiau atstovauti savo piliečius ir spontaniškų pasisakymų procedūrą baigs ponas Brons. Demokratija reiškia valdomas valdoma žmonių. Tai yra tarsi vienisa struktūra, tačiau tai nereiškia, kad e, valdymą e, vykdo kažkaip savavališkai surinktų žmonių skaičius. Bendra, bendra tapatybė yra iš ankstinė demokratinio bendradarbiavimo sąlyga. Europinė apygarda apimanti 27 valstybės neturi tapatybės, vientisumo. Pranešėjas mano, kad tokia tapatybė, toks vienetas gali susikurti, tačiau ta tapatybė jau turi egzistuoti, ji ne, ne, neturi gimti likimų procese. Tik Europos politinės partijos galės dalyvauti rinkimuose į šias parlamento vietas, nacionalinės partijos to negalės daryti. Kaip E, kaip tai pagrysti. Demokratija nėra eurokratų e, valdymo struktūra, sukurta eurokratų ir naudinga eurokratams. Ačiū dabar žodis poniai Damanaki, kuri išsakys savo nuomonę išklausius iš šių įdomių diskusijų. Thank you, uh, Madame la Presidente. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, diskusija buvo labai įdomi. Kadangi jau daug kalbėjau, norėjau tik tai pritarti visiems parlamento nariams, kurie sako, kad reikia e, padidinti europiečių susidomėjimą europiniais reikalais ir paskatinti juos dalyvauti rinkimuose. Noriu Jūs patikinti, kad Europos komisija yra pasiryžusi pagerinti aplinką, kurioje vyks kiti rinkimai Europos parlamentą. E, dėl rinkimų reformos, kaip žinia, parlamentas turi iniciatyvos teisę. O aš noriu pasakyti, kad mes labai laukiame e, diskusijų dėl pono DAF pranešimo rezultato, o paskui jau dirbsime toliau. Dabar žodis ponui DAF, pirmininkė norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose, o ypač tiems, kurie pasiliko iki galo šioje įdomioje diskusijoje apie Europos demokratijos pobūdį, esmę. Šis klausimas yra savalaikis ir svarbus. pasakysiu, kad mano nuomonė e, pan-europietinis visos ES sąrašas, tie žmonės, kurie bus išrinkti pagal tą sąrašą, bus ypatingai atskaitingi europiečiams. Ypač tiems rinkėjams, kurie jau yra pavargę, kuriems nusibodo nacionalinės politikos siaurumas. Manau, kad yra pageidautina gražinti pasiūlymą komitetui, kad būtų galima toliau pasvarstyti, kad galėtume praplėsti dėrybų mandatą parlamentui, e, kuris rengėsi palaikyti dialogą su taryba ir komisija. Taip pat reikėtų e, plėsti konsensusą plenarinėje sesijoje šiuo klausimu įvairių politinių jėgų. Konsensusą dėkoju Andriui Duff. Šiandien 12 val. balsuosime dėl šio klausimo. Diskusija buvo ilga, bet labai įdomi. Toliau kitas klausimas. Pono Van Orden